Onorevole Domenici. Prego, onorevole Domenici. Grazie, grazie signor Presidente. Ieri a Firenze. Ponas Domenici. Ačiū pirmininkė. Vakar Florencijoje įvykdytas labai sunkus nusikaltimas, sukėlęs didžiulis pasipiktinimas 50-metis vyras pradėjo šaudyti Florencijoje, turguje į penkis senegaliečius. <clears throat> Du iš jų nušovė, o po to įvykdė savižudybę. Jis buvo dešiniosios pakreipos politinių jėgų atstovas ir įvykdė ksenofobinį nusikaltimą. Florencija mano gimtasis miestas. Aš dešimt metų dirbau tenai merų. <clears throat> Florencija tai miestas pagarsėjęs pasipriešinimu naciams. Bet e, šis nusikaltimas rodo, kad nacijų beprotiškas e, nusikaltimas gali pakelti galvą bet kur. Pirmininkė, aš kviečiu jūs, raginu jūs išreikšti Europos parlamento užuojautą ir pareikšti e, griežtą prieštaravimą e, bet kokiems ksenofobiniams veiksmams ir paramą žmogaus teisėms. Ačiū, ponas Domeničiai. Noriu aš jums priminti, kad Europos parlamento pirmininkas Būzikas šyrit jau pasisakė šiuo klausimu apie tai, kas įvyko Florencijoje ir Liežė, labai griežtai pasisakė. Ir aišku, mes galime tik tai pakartoti tuos pasmerkimo žodžius, kuriuos išreiškė mūsų pirmininkas. O dabar balsavimas. Albertinį pranešimas dėl pasirinkimo stojimui. Pradedame balsuoti.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 balsuoti. Didelę daugumą patvirtina sveikinu pona Albertinį toliau. Pono Rodrygės pranešimas. Varnis balsavimas dėl pirmojo bloko. Pradame balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau vardinis balsavimas dėl pakeisto pasiūlymo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtinta didžiulė balsų dauguma. Toliau teisės akto rezoliucija. Pradedame balsuoti vardiniu balsu būdu. Baigiame balsuoti. Ir vėl didelė dauguma patvirtino. Sveikinu pranešėją. Toliau pono Dan pranešimas. Pirmasis blokas. Kas už prieš patvirtinta? Toliau balsuojame dėl komisijos pakeisto pasiūlymo, kas už prieš susilaikė priimta. Teisės akto rezoliucija, vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame balsuoti. Dauguma balsų e, patvirtinta, sveikiname poną Newton. Haglund pranešimas dėl ES ir Maroko žvejybos susitarimo. Prašau, žodis ponui pranešėjui Haglund. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dabar mes balsuosime kiek neįprastai, nes kalbame apie pritarimo suteikimą šiam dokumentui. Ir todėl manęs paprašė paaiškinti, kaip mes balsuosime. Taigi, jeigu balsuosime už šį pranešimą, tai reiškia, kad mes pritarsime uh, tam, kad protokolas būtų pratestas, o jeigu balsuosite prieš, tuomet jūs nepritarsite tam, kad šis protokolas būtų pratestas ir tai reiškia, kad mes galėsime to pateikti pakeitimų. Ir vystimosi ir biudžeto, biudžeto komitetai balsavo prieš šį pratesimą, tačiau žuvininkistės komitetas nusprendė kitaip. Dėkuoju Jums už tai, kad Jūs viską paaiškinote, galime pradėti balsuoti. Balsuojame dėl pono Hagland pranešimo. Ar visi spėjote balsuoti? Tuomet balsavimas baigtas. Šis pranešimas buvo atmestas. Bene. Passiamo la... Na kągi, gerai. Mes galime tęsti darbą ir Periname prie nuolatinių e, Europos parlamento komitetų. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Toliau delegacijos. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Toliau periname prie balus pranešimo. Balsavimas bus slaptas. Kolegos, esu tikras, kad jūs žinote, kaip veik, viskas veikia. Įsijungs melina uh, lemputė, prašau balsuoti. Ar visi spėjote balsuoti? Tuomet balsavimas uždaromas. Labai didelė balsų persvara. Šis dokumentas yra patvirtintas. Tai reiškia, kad panas Kiorė, naujas uh, Dvimečiosios tarybos narys yra patvirtintas savo pareigose. Tačiau balsuojame dėl rezoliucijos projekto, dėl ES ir Maroko susitarimo. Pirmiausia, dviejų politinių frakcijų, tai yra žaliųjų ir gūja pasiūlymas, vartinis balsavimas. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. Šie pakeitimai yra atmesti. Toliau. Žaliųjų e, rezoliucija, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau trijų politinių frakcijų EPP, socialdemokratų ir liberaldemokratų pateikta rezoliucija, kas už. A, atsiprašau, pasis, pasitaiso pirmininkas, ketvirtasis pakeitimas. Prašau balsuoti, vartinis balsavimas. Ar visi spėjote? Tuomet balsavimas baigtas. Šis pakeitimas yra atmestas. Po septintojo paragrafo ponas Milana nori, kad būtų trauktas pakeitimas žodžiu. Taigi sutikiu žodį ponui Milanai, jeigu jis yra šioje salėje. Taip, ponė pirmininkė, dėkoju. Aš noriu pateikti žodinį pakeitimą kurio esmė yra tokia. Mes norime, kad būtų paminėtos žmogaus teisės susitarime. Taigi pakeitimas skamba taip. Primena, Po septintojo paragrafas primena, kad komisija turėtų įtraukti į ES ir Maroko žininkistės susitarimą nuostatas dėl pagarbos žmogaus teisėms ir taip pat įtraukti tokias nuostatas į rezoliuciją, kurią parengs Europos parlamentas dėl žmogaus teisų ir socialinių ir aplinkosaugos standartų, pasirašant tarptautinės priekybos susitarimus. Pone pirmkė, aš manau, kad šis pakeitimas patobulins rezoliucijos tekstą ir suteiks komisijai labai aišku signalą. E, jis, šis tekstas, jei priims, kad jį turės išvelgti į teisinį kontekstą ir kad šis parlamentas ne vien kalba apie žmogaus teisės, bet reikalauja, kad jų būtų laikomasi. Pirmininkas, ar kas nors prieštarauja tam, kad būtų pateiktas šis pakeitimas žodžiu? Ne, tuomet balsuojame dėl šio pakeitimo. Vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsuojame dėl pono Milano pateikto pakeitimo. Pane Stevenson, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė, kiek aš suprantu, pagarba žmogaus teisėms e, yra dalykas, kuris yra įtraukiamas į kiekvieną žungystės partnerystės susitarimą ir kiekvieną priekybos susitarimą kuriuos patvirtina šis parlamentas. Jei taip nėra, ar jūs galėtumėt mus patikinti, kad tai, ko prašo ponas Milana, apskritai yra reikalinga ir, ir tai, kad jis teigia, yra teisinga? Sí. Ma eh, io penso che si possa procedere e che quindi non sia ultroneo. Na, man atrodytų, kad mes galime balsuoti dėl šio pakeitimo žodžių, net jeigu jis ir e, pakartoja jau egzistuojantį faktą. Aš manau, kad geriau yra įtraukti nuostatas į uh, žodžius į tekstą, nei jas išbraukti. Taigi, balsuojam dėl pakeitimo žodžių, kurį pateikė ponas Milana. Prašau balsuoti. Vartinis balsavimas. Ar visi spėjote? Balsavimas tuomet yra uždaromas. Ir štai čia rezultatas. Didelė balsų dauguma buvo balsuota už šį pakeitimą. Toliau, antras pakeitimas, prašau balsuoti. Ar visi spėjote? Tuomet balsavimas baigtas. Atmestas. La votazione aperta. Pirmasis pakeitimas. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. Trečiasis. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmestas. Visas pasiūlymas, vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Ar visi balsavo? Baigime balsuoti. Didžioji balsų dauguma patvirtino šį projektą. Sveikiname autorių. Lyzek pranešimas Ponas Lyzekas pats paprašė žodžio, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpai. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už puikų darbą ir visus kitu, visiems kitiems kolegoms, kurie prisidėjo prie šio pranešimo rengimo. Mums yra kilusi pasaulinė finansinė ekonominė krizė ir e, vis tiek neturėtume užmiršti ir tokios svarbios temos kaip gynyba. Dėl to norėčiau, kad jūs balsuotumėte už šį pranešimą. Pirmininkas, dėkoju. Balsuokime dėl e, pakeitimų pirmo ir antro. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Trečiasis paragrafas, balsavimas atskirai. Vardinis balsavimas, pirmoji dalis, pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pirmoji dalis priimta. Antroji dalis. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Penktasis paragrafas. Pirmoji dalis. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Priimta. Dešimtoji pastraipa pirmoji dalis. Pradėkime balsuoti. visi balsavote. Baigime balsuoti. Priimta. Antroji dalis. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 23. Trečias pakeitimas. Pirmoji dalis. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 29. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 35. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 36. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 37. Pradėkime balsuoti. visi balsavote. Baigkime balsuoti. Priimta. 38. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 40. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas priimta. 45 pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 59. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 60. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pirmoji dalis atmesta. Antroji dalis. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Antroji dalis buvo priimta. 70. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 71. Pradėkime balsuoti. Ir visi balsavote. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar balsuosime dėl visos rezoliucijos. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Didžioji balsų dauguma patvirtino šį pranešimą. Sveikiname pranešėją ir dabar ES ir Rusijos vadovų sustikimo tema. E, pasiūlymai dėl rezoliucijų pateikti penkių frakcijų. Penktoji, penkioliktoji pastraipa, pirmoji dalis. Pakelkite rankas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta antroji dalis. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 16 pastraipa, balsavimas dalimis, vardiniu būdu. Atsiprašau, sako pirmininkas. Pirmiausia, keliame rankas, kas už, prieš, susilaiko, priimta Priimta pirmoji dalis. Antroji dalis, vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas, priimta. Pakeitimas numeris vienas. Balsavimas atskirai. Pirmoji dalis, kas už, prieš. Pakartosiu. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dabar balsuosime dėl visos rezoliucijos, viso projekto, kas už, prieš, susilaiko priimta. Dabar turime trumpam nutraukti balsavimą, kadangi bus įteikiama Sakarovo premija. Po to balsavimą tęsime.